I think I stop here, and I'm happy to answer any questions you may have. Thank you very much. Now I give the floor to the members of REGI committee. I shouldn't say beginning with the coordinators. Uh, okay, Mr. Zeller is going to take the floor. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also als äh, früherer Berichterstatter für die EVTZ-Verordnung freut es mich, äh, dass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 Thank you. These were the comments from the shadow rapporteurs. Now I'll give the floor to the members of REGI. Mr. Roppe, you have the floor. Mr. Roppe. E, labai ačiū, gerbama pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai svarbus dokumentas ir iš vienos pusės labai džiugu, kad e, yra tiek daug pakeitimų ir pasiūlymų pateikta. Tai rodo, kad e, tikrai parlamento nariai domisi ir nori tą dokumentą patobulinti, kad jis iš tikrųjų būtų tikras ir veiktų taip, kaip mes įsivaizduojam arba norėtumėm. Na, o tai, kad pasiūlymų labai daug, tai iš kitos pusės matyt rodo, kad komisijos pateiktas dokumentas nėra labai kokybiškas arba daugiau gal teorinis, o mes vis dėlto turbūt norim, kad jisai būtų gyvas, gyvybingas ir iš tikrųjų ne tik tai žodžiais būtų, sakykime, įvesti supaprastinimai, ne tik tai žodžiais būtų minima, kad e, mažintų maksimaliai skirtumus tarp valstybių narių, tarp regionų, bet e, tas ir faktiškai veiktų. Tai vat šito dalyko aš irgi skaitydamas kai kur pasigendu. Iš tikrųjų labai svarbu būtų kad e, ne tik tai vien nacionalinės valstybės, bet ir regionai valdytų e, jiems, e, na, sakykime, jų skirtumų mažinimams skirtas lėšas. Jeigu mes to nepadarysim taisyklėse, tai vargu ar tas gyvenime įvyks, nes žinom, kad šiandieną, sakykime, na, vadovauna vienos valdžios, vienos partijos, po rinkimų jos keičiasi, paskui keičiasi sistemos, keičiasi projektai, keičiasi prioritetai ir taip toliau. Tai jeigu e, mes tą aiškiau reglamentuotumėm, tai iš tikrųjų tada e, ir tie tikslai būtų ateityje geriau pasiekiami. Man e, iš tikrųjų dar <laughs> neramina ir tai, kad per tą laikotarpį nuo 2016 metų įvyko nemažai įvairių administracinių pasikeitimų atskirose šalyse ir tie vadinami europiniai regionai arba NUTS 2 regionai e, na, turėtų būti apimta visose, visose šalyse. Dėje dėl planavimo sistemos komisijos net labai keista, kad regionai, kurie įsteigti 16 metais, 17 metais, jie iki 27 nebus, iš vis neegzistuos e, sakykime, gyvenime, kadangi jie čia neįtraukti. Todėl manau, kad iš tikrųjų komisija ir pati turi, turi suprasti, kad tai, kas įvykė yra iki 18 sausio 1, jie visi turi būti atspindėti šitam dokumente. Kitaip, kaip žmonėms suprasti, jeigu paimkim, kad ir mano valstybė, tai yra įkurti du regionai, tarp regionų yra skirtumas vos ne du, kartu, ne du kartai, tai jeigu nebus jie atspindėti ir nebus galimybės e, skurdžiam regionui gauti, reiškia, galimybę vystytis ir didinti savo ekonomiką, tai tas skirtumas po, e, tų, po 27 metų jis gali dar užaukti. Tikslas liktai gražus o pats rezultatas nebus pasiekta. Todėl, manau, labai svarbu tą, ką mes šiandieną jau žinom ir matom, kas natūra yra, tai e, turi būti traukta. Ir aš tą e, kažkiek tai registravau ir dar pasistengsiu e, įregistruoti. Tai e, kitaip e, na, visuomenė nesupranta, E, kodėl, e, sakykime, regionas, kuris e, turi jau pasiekęs ES vidurkį ir regionas, kuris vos ne ten 60 procentų reiškia vidurkio, turi paskui vienodai prisidėti prie projektų, tuos pačius siūlomus tenai ar 30, ar 45 procentus ir taip toliau. Tai vėl, na, sakykime, tam mažiau turtingam vėl jį nustumėm į šalį. Ir iš tikrųjų, manau, kad kofinansavimo dalykai, jie tikrai turėtų būti apspręsti ir mes turim susitarti, e, kaip jie turi būti. Ar pagal regionus, jeigu pagal regionus, tai visose valstybėse turi būti e, panašiai, jeigu pagal valstybės, tai, e, tai kitas klausimas tada pagal valstybės ir kofinansavimo pats dydis. E, todėl manau, kad šitas klausimas irgi e, labai svarbus, nes jeigu neturtingiam e, vietovėm mes arba perinamą laikotarpio vietovėm uždėsim labai didelį kofinansavimą, tai gali būti taip, kad paprasčiausiai jie neturės galimybių prisidėti ir išnaudoti tos galimybės ir praeis vėl, reiškia, laikotarpis ir mes matysim, kad skirtumai tarp valstybių narių nelabai sumažėję ir skirtumai valstybėse narėse yra išlikę tie patys arba net blogesni Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu ir tie pinigai juk yra skirti, kad mes e, e, turėtumėm mažiau problemų, mažesni skirtumai būtų ir galėtumėm, e, nebūtų bereikalingos ekonominės migracijos, nevažinėtumėm, reiškia, vieni pas kitus, ar tai žemės ūkio darbus daryti, ar tai kažkokius statybinius darbus daryti, vien dėl to, kad, reiškia, ekonomika, gamyba labai skiriasi tarp šalių. Tai vad būtent šitais pinigais arba šitais fondais mes ir turim to siekti. Aišku, labai svarbu e, suvienodinti, ta prasme, e, suvienodinti, bet padaryti ryšį tarp fondų. Tas e, naudotojas, kuris šiandien gali naudotis tiek sanglaudos fondais, tiek regioniniais fondais, tiek kaimo plėtros fondais. Jam reikia žinoti visas taisyklės, nes jos visos skirtingos, skirtingos sąlygos, skirtingi kofinansavimai ir taip toliau ir taip toliau. Tai kas mums šiandieną draudžia visą tai padaryti daugmaž panašiai, kad e, tą, ką galima, e, reiškia, harmonizuoti, tą ir harmonizuoti ir tas būtų tikrai aišku ir suprantama. Arba pavyzdžiui, tokie pasiūlymai kaip e, labai turbūt mums visiems svarbi ir suprantama bendruomenių inicijuotos vietos plėtra. Mes čia parašom labai švelniai, kad jinai gali būti. Tai reiškia, vėl priklauso nuo kažkieno tai gerų norų, ar jinai bus ar nebus. Tai, tai nepriklausys nuo bendruomenių ar tai to regiono, ar tai tos valstybės, o priklausys tik tai nuo tos valstybės, ar jinai norės tą paleisti, nenorės tą paleisti. Todėl, manau, labai svarbu, kad mes turime aiškiai pasakyti, jeigu mes manom, kad tai yra perspektyvis rytis ir reikalinga, tai e, iš tikrųjų e, parašykim, kad tai turi būti ir nustatykim kažkokį tai procentą, bent minimalų, kažkokį ten keletą procentų, kurie privalomai turi būti skirta ir kad visos ES bendruomenės, ne tik tai tos valstybės, kuri, na, sakykime, galbūt pažangesnė, geriau supranta arba turi didesnį supratimą, kad tai yra naudinga ir taip toliau, bet ir kitos valstybės galėtų tą gerąją patirtim naudotis ir, ir vykdyti vietos plėtrą. Tai jeigu bus gerai išvystyta vietos plėtra, E, bendruomenių plėtra, tai ir atitinkamai padidės ir to regiono įsivystimas, ir atitinkamai didės ir tos valstybės įsivystimas. Tai vat šitie dalykai, aš manau, jie labai svarbus ir mums visiems reiktų apie tai padirbėti. Ačiū. Thank you, Mr. Rope. The next speaker will be Mr. Joulot. The floor is yours. Oui, merci, Madame euh, la Présidente.